a las explicaciones de voto. Dabar periname prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Pirmiausia, dėl Moraš pranešimo ponas Pastela. Pastela no está. Tiene la palabra el señor Hanan. Pono Mastelio nėra salėje. Ponas Hanan. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Jau ne pirmą kartą šiuose rūmose. Man atrodo, kad esu kažkokiame tunelėje, kuris mane nuvedė į 80-metį. Pramonė kontroliuoja vyriausybė, yra mokami pinigai nepelningoms organizacijoms. Aš galiu perskaityti balsavimo sąrašą, kam, už ką mes šiandien balsavome. Sloven, už lėšą Slovenijos įmoniai, um, Vokietijos įmoniai, Heidelbergo įmoniai, um, tekstilės įmoniai Ispanijoje, gamtinio akmens įmoniai Ispanijoje, taip pat uh, Poznanės uh, įmoniai Lenkijoje. Aštuntame dešimtmetyje mes kalbėjome apie nugalėtų išrinkimą, dabar mes renkamės pralaimėjusios ir skiriame Europos lėšas ten, kur e, laisvoji rinka nepasiteisino, todėl kad ES dabar tapo mm, lėšų paskirstimo mechanizmu. Mm, pirmininkė, jūs esate sėkmingai dirbantis e, konservatorių lyderis Katalonijoje. Jūs suprantate, kaip veikia laisvoji rinka. Reikia suprasti, kad pinigai baigėsi ir atėjo tas laikas, kai, e, kalbant Orvelo e, metaforomis, e, žmonės nusimes sistemą, kaip arklys nubaido muses. Informe Grisbek, tiene la palabra. Dabar, dabar, dabar ponios Grisbek pranešimas. Pone Morkūnai, tė. Ačiū pirmininkė. Šiandien Europos parlamentas pademonstravo tvirtą poziciją žengiant žingsnį į tvirtesnį ES ir Pietų Kaukazo bendradarbiavimą. Pietų Kaukazas ir Gruzija tai yra strategiškai svarbus regionai ES. Mano šalis Lietuva visada turėjo ypatingą ryšį su Gruzija. Palaikėme ją sunkiausiomis akimirkomis. Ir ne vien tik tai valstybinių lygmenių, kaip valdžios e, struktūros, bet ir visuomenės. Didžiulis palaikymas visuomet buvo skiriamas šitai valstybei. E, norime, tikiu, kad visa Europos Sąjunga nori, kad Gruzija e, e, ateitų į europos tautų šeimą. ši valstybė rodo didžiules pastangas būti europos dalimi todėl turime atitinkamai jas vertinti. vizų režimo supaprastinimas padės užtikrinti žmonių judumą jų bendradarbiavimą o tuo pačiu ir ekonominius bei kultūrinius ryšius. labai sveikinu gruziją ir jos žmones su šiuo sprendimu šiandien priimtu europos parlamente. europos sąjunga siunčia jiems žinutę kad yra laukiami europos sąjungoje. sakartvelo gomardžios.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 tokios milžininkos lėšos būtų išvaistytos. Todėl turime gerinti lėšų valdymą, gerinti jų panaudojimą. Čia didžiausias vadimo tenka vietos valdžiai. Reikia stiprinti bendrabiavimą, supaprastinti procedūras, daugiau lėšų skirti švietimui valstybėse narėse. Taip pat reikia paremti informacinių technologijų sistemų modernizavimą ir plėtrą. O tai sukurs prieigą prie informacijos. Ačiū ponui Kolinovskiai, toliau ponas Pirija. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu pranešėjui, kad iš tiesų turėtume siekti daugias sluoksnio valdymo, kad mums reikia naujos politikos, ypač siekiant konvergencijos tikslo. tam, kad galėtume konkuruoti pasaulio rinkose, kad regionų plėtros politika būtų dar veiksmingesnė, jie turėtų užsiimti tie žmonės, kurie išmano savo regionus. Pranešės teisingai pabrėžia sąsąją tarp daugias luoksnių valdymų ir e, regionų plėtros politikos Turime gerinti Europos investicijų regionuose kokybę. Komisijos suteikti įgaliojimai turėtų sumažinti klaidų procentą iki visiško minimumo. Ačiū ponui Perlyje, toliau ponas Mesaros. Ačiū pirmininkė. Regioninė politika reikėtų kontroliuoti, ji turėtų būti veiksminga, ji turėtų prisidėti prie to, kad Europos piliečiai socialinių požiūrių taptų saugesni. Aš pritariau šiam pasiūlymui, nes mano nuomonė dėl glaudesnės regioninės politikos ir bendarbiavimo mūsų valstybės taps turtingesnėmis. Tai bus naudinga ir mūsų piliečiams. įvairių lygių geras valdymas padės mums apjungti jėgas, reikia įtraukti į politikos e, sprendimų prieimimą vietos ir regionės valdžias, turint omeny, kiek žmonių dalyvauja vietos gyvenime regionų gyvenimuose, tai yra didžiulė proga, reikia atrasti reikiamą balansą tarp skirtingų valdymo lygmenų. Ponas Takula. Haluan kiittää tässä raportoijaa Ramona Maneskua. Širdingai dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Manesku. Labai svarbus pranešimas skirtas regioniniai politikai, tad be abejo, jai reikalingas ir geras valdymas. O geras valdymas turi būti paremtas sažiningumo ir teisingumo principais. Reikia rimtai žvelgti ir plačiai žvelgti šį klausimą, neatsirinkti tik tam tikrų remtinų sričių, reikia visapusiškai išnaudoti regioninės politikos teikiamas galimybės ir nereikėtų orientuotis vien tik į BVP kaip rodiklį. Tai nėra tvarus kriterijus, kurį galima būtų taikyti ir e, atokiausiai esantiems regionams. Kai kalbam apie gerą valdymą, pona, ponė pirmininkė, tai pirmiausia turimas galvoje ir sąžiningas e, regioninės politikos taikymas. Ačiū. Dabar periname, periname prie Dėsdemera pranešimo. Dar kartą pana Sakulio. arvoisa puhemies maahanmuuttokysymys on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen koko euroopan unionissa. Taip. Imigracijos klausimas labai aktualus šiais laikais visai Europai. Dėl to labai svarbu sukurti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą. Europos Sąjunga turėtų šioje srityje vystytis, vystytis vienodai, taikyti tą pačią praktiką, o matėme tikrai labai prastų pavyzdžių, ne visada laikytasi susitarimų, esminių ES principų, e, nebuvo visada pripažįstami emigrantai. Taigi labai svarbu stiprinti šią sritį ir gerbti taip pat ir žodžio laisvę ir taip toliau ir panašiai. Tokio pobūdžio tinklai turėtų remtis etinėmis vertybėmis, kuriomis paremta ir imigracijos politika. Labai svarbu, kad e, kalbant apie migrantus būtų paisoma šių dalykų. Ačiū, ponė Takula. Dabar pono Matijoj pranešimas, ar ponas Mostelė yra salėje? Ne, jo čia nėra. Peran pateikė pasiaiškimą raštu. Tada dabar ponios Jimenez Peseril ir ponios Romero pranešimas. Oro nėra. Raštu turime taip pat pateiktą vieną pasiaiškinimą. Pone Českova. Vážený pane předsedo. Irgi ne hlasování o evropském ochranném příkazu, protože osobně považuji. Pirmininkė, norėčiau pateikti paaiškinimą dėl balsavimo dėl Europos apsaugos orderio. Manau, kad tai yra labai svarbi priemonė. Aš tikrai užjaučiu tas moteris, kurios yra persekiojamos, kurios nori judėti ir kuriams reikia mūsų apsaugos. Dėl to labai gaila, kad tekstas, dėl kurio mes balsavome, nėra grindžiamas tinkamų teisinių pagrindų. Vis dėlto tikiuosi, kad tekstą dar patobulinsime, kad jis atitiktų tuos lūkesčius, kurie buvo su juos siejami. Aš susilaikiau balsuodama. Jo. Ačiū, ponia Českova, ponas Rodi. Ieškojau jūsų, jūsų vietoje, bet nemačiau dabar žodis jums. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad mano balsavimo aparatas neveikė kai balsavome dėl Europos apsaugos orderio. Aš būčiau balsavęs už, nes klausimas labai svarbus, labai svarbu, kad parlamentas patvirtino šiandien Europos arešto orderį. Šis teisės aktas yra labai svarbus Europai sprendimų, teismų sprendimų abipusis pripažinimas yra esminis dalykas e, laisvės, teisingumo ir saugumo erdvėje jeigu prieš saugomą asmenį yra padaromas nusikaltimas, tada vykdančioji valstybė dabar turi teisinį pagrindą pripažinti kitoje valstybėje patvirtintą sprendimą. Šio teisės akto reikia, norint apsaugoti moteris nuo smurto ir apsaugoti kitas smurto aukas. Tai yra svarbus žingsnis, suteikiant galimybę aukoms gyventi ir būti ten, kur jos nori ES teritorijoje. Taigi taip aukos e, gali naudotis judėjimo laisvę. Ačiū. E, Ačiū. Tada dabar periname prie ponios Bar pranešimo. Turime kai kurių paaiškinimų raštų. Pone Dots. Ačiū pirmininkė, priekyba žmonėmis yra labai rimta problema. Nuo 2008 metų 35 žmonės mano pačios rinkimų apygardoje Šiaurės Arijoje buvo išgelbėti iš tokios vergijos. 2009 metais tokių žmonių buvo 25, tačiau ne vienas iš nusikaltelių nebuvo nubaustas. Tai itin rimtas nusikaltimas, žmogaus teisų pažeidimas ir modernios vergystės formą. Dauguma moterų išlaisvintų buvo iš tolimųjų rytų, o nusikaltelių gaujos gauna didžiulį pelną, išnaudodami tas moteris seksualiniais arba darbo tikslais. Šis pranešimas vertingas šioje srityje nacionalinės policijos tarnybos turėtų bendrabiauti Šiaurės Airijos policija rodo pavyzdį. Aš susilaikiau balsuodama, nes manau, kad minimalių bausmių nustatymas yra išskirtinai valstybių narių kompetencija. Ačiū. Ponas Takula vėl žodžio paprašė. Pirmininkė, prekyba žmonėmis yra viena iš rimčiausių grėsmių ES. Turime pripažinti problemos sunkumą, dažnai slapstomės už iliuzijos, kad problema yra išspręsta, tačiau dėja taip nėra. Turime užtikrinti, kad kiekvienas asmo, kad jam būtų užtikrintos <clears throat> jo teisės. Dažnai kalbama apie human trafficking, bet čia nieko humaniško, nieko žmogiško <clears throat> nėra. Tiems žmonėms paneigiamos teisės, jų orumas paminamas, aukos panaudojamos prostitucijai, organų transplantacijai, tai ir moteris ir vaikai, laikas Europai nustoti kalbėti ir imtis veiksmų, kad Europos Sąjungoje iš viso išnaikintume šią problemą, kad e, žmonės galėtų oriai gyventi savo gyvenimo, o nusikaltėms būtų nustatytos bausmės. Pone Zahorska, ačiū už man suteiktą žodį. Aš e, pritariau direktyvai, nes priekyba žmonėmis tikrai atima iš žmonių laisvę. Džiaugiuosi, kad yra patvirtinta nauja direktyva, kad joje yra nustatytos taisyklės valstybėms narėms dėl to, kaip jos turėtų sugriežtinti savo teisės aktus. Prekiaujant reikia rasti pirkėją ir pirkėjai dažnai yra iš demokratinių šalių, tai gali būti mūsų kaimynai. Pranešime daugiausia dėmesio skiriama aukoms, tačiau reikia išlikti budriems ir užkirsti kelią tam, kad pažeidžiami asmenys taptų aukomis. Mes turime sutelkti dėmesį į jaunimą, į mokytojus, į mokyklas. Reikia stiprinti prevencinį darbą. Dėkoju poniai Zaborskai. Dabar Grisbek pranešimas, ponė Ronsulį. Pirmininkė, aš paprašiau žodžio dėl e, pranešimo dėl priekybo žmonėmis. Pirmininkas, gal galėtumėt pakartoti? Aš paprašiau žodžio dėl pranešimo dėl priekybos žmonėmis. O sea, sobre readmisión de residentes ilegales. Eh, son... Aš maniau, kad jūs norėjote kalbėti apie asmenų readmisiją. Atsiprašau, suteikiu Jums žodį, kad galėtumėte paaiškinti savo balsavimą dėl Baur pranešimo. Ačiū pirmininkė, Jūs kaip visada labai malonus. Aš, žinoma, balsavau už Baur ir Het pranešimą, nes kova su priekyba žmonėmis turi likti mūsų prioritetas. Šis reiškinys yra įgyjęs nerima keliantį mastą. Tai yra šiuolaikinė vergyjos forma moteris ir vaikai yra vežami į kitas šalis ir, ir išnaudojami, parduodami į prostituciją. Vien Europoje nuo priekybo žmonėmis kas savaitę nukenčia 5000 žmonių. Ir kas to užsima? Tai yra nusikalstamos organizuotos grupuotės, kurios prekiauja žmonėmis kaip prekiamis. Mes turime visų pirma dirbti tose šalise, iš kurių atvyksta aukos. Ir sprendimą galime rasti tik bendromis pastangomis, tik didindami bendrą samoningumą ir padėdami bei remdami aukas. Ir, žinoma, pirmiausia, reikėtų kovoti su pagrindinėmis šio reiškinio priežastimis. Turime padėti valstybėms narėms e, parengti ir tinkamus teisės aktus, kad būtų užkirstas kelias šio laikiniai vergovės formai. Pone Tyva, kurį balsavimą norėjote paaiškinti? Kalbėtojas neįsijungė mikrofonų. Okay, okay. Then... Grisbek pranešimas. Gerai, tada periname prie Grisbek pranešimo. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Jar, o po to ponas Dėva. Dabar ponas Jar dėl Lysbek pranešimo. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien parlamentas nagrinėja ne tik ES ir Gruzijos susitarimą dėl visų supaprastinto režimo, bet ir dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos. Manau, kad šis aspektas yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Reikia dirbti ne tik su maloniais, bet ir su nemaloniais dalykais. Ir mes, kaip Europos parlamentas, galbūt po metų galėtume parengti tarpinę peržiūrą, kad pamatytume, kaip yra įgyvendinamas šis susitarimas, kokie yra jo padariniai. Ir galbūt kitą kartą, svarstant panašų susitarimą, Europos parlamentas bus įtrauktas iš pat pradžių. Ačiū ponui Jar, dabar ponas Dieva. Pirmininkė, aš noriu paaiškinti, kodėl aš ir mano frakcija susilaikėme balsuodant dėl ES greito reagavimo pajėgų. Pastaraisiais metais įvykus nelaimėms už ES ribų buvo raginama padidinti ES pajėgumus šitoje srityje. Aš pritariu kai kuriems koordinuoti veiksmus nelaimio atvejais, tačiau galiu pritarti koordinavimui tik tai pagal jau egzistuojančius mechanizmus, pavyzdžiui, bendrijos civilinės apsaugos mechanizmas. Siekiant veiksmingai reaguoti į humanitarnės nelaimės, reikia užtikrinti, kad mes ne tik pagerinsime savo reakciją, bet ir didinsime regioninius pajėgumus kartu su tarptautinė bendrija. Kitaip gausis, kad mes atliksime visą sunkų darbą, o partneriai iš ES ribų nieko nedirbs. Ponas Dėva, aš noriu Jūs informuoti, kad nebuvo jums, ne, nereikėjo jums suteikti progos paaiškinti balsavimą savo, nes mes nediskutavome apie tą klausimą, bet atsitiko, kaip atsitiko. Savo nuomonę jūs pasakėte. O dabar galiausiai dėl Liuhan pranešimo ponas Kalinovski. Ačiū pirmininkė. Daugelis ES piliečių nie nesuvokia, kokia svarbi sangalaudos politika regionų plėtrai, taip pat ir valstybėms narėms. Sanglaudos politikos pagrindinė mintis yra suteikti regionams ir valstybėms narėms prieigą prie švietimo išteklių, energetikos išteklių ir panašiai sanglaudos idėja yra labai svarbi, todėl turėtume pritarti ir paremti pastangas geriau valdyti lėšas. Sanglaudos politikos poveikis geriausiai jaučiamas vietos lygmenių, ypač kaimo vietovėse. Ačiū, ponas Kalinovski. Toliau ponas Mikolašek. Ačiū pirmininkė. Aš paaiškinsiu savo balsavimą dėl Liuhan pranešimo sanglaudos politikos elementai paremia konkurencingumą. Tačiau konkurencingumas turi prasme tik tai tuo atveju, jeigu ekonomikos augimas yra tvarus mes turime pabrėžti infrastruktūros plėtros svarbą, nes tai susijęs su užsienio investicijomis regionuose. Sanglaudos politika ekonominės krizės sąlygomis pasirodė esanti geras instrumentas kovoti su krizės pasiekmėmis. Aš taip pat pritariu nuomonė, kad ES regionų konkurencingumas yra glaudžiai susijęs su uh, užimtumo lygiu, su socialinė apsauga, su prieiga prie viešųjų paslaugų, socialinė sanglauda yra labai svarbi ir konkurencingumų ir vietos, ir globalinių lygmenių. Ačiū ponui Mikulašik, baigiame balsavimų paaiškinimus ir skelbiu pertrauką iki trečios valandos po pietą. Ačiū.